Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju abiems ministrėms iš tiesų už pristatymą darbų per ateinantį pusmetį. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad esu čia ir išgirdau, kad Lenkija imsis konkrečių veiksmų lyčių lygybės rytyje, nes perskaičius programą iš tikrųjų konkrečių veiksmų kaip ir nėra. Bet aš tikiu, kad pavyks pasiekti rezultatą, todėl kad man teko bendradarbiauti dirbant irgi ministrė su ministrė Jolanta Fedak, taigi aš linkiu kuo geriausios e, sėkmės pasiektų sibrieštų tikslų. Bet aš kartu labai norėčiau išgirsti iš e, ministrės ar jūs neplanuojat konkrečių priemonių, kaip pasiekti, kad e, moterų pensijos nebūtų mažesnės už vyrų pensijas. Tai yra labai didelė problema vyresnio amžiaus moterims, nes gaudamos mažesnės pensijas jos dažnai patenka į skurdos pastus. Taigi kokios galėtų būti konkrečios priemonės. Antras klausimas, aš labai džiaugiuosi, kad Lenkija savo programoje žada skirdėmėsio asmenio ir profesinio gyvenimo suderinimui. Gal keletą konkrečių priemonių, kaip įgyvendinsit šitą siekį, kad iš tikrųjų e, galėtų moteris suderinti ir profesinę karjerą, ir šeimos gyvenimą, nes tai yra labai svarbu. Ir e, dar vis tik tai reikėtų matyti irgi tam tikrų konkrečių priemonių ir konkrečių planų dėl kovos su vaikų skurdu, nes mums niekaip nepasiseka įveikti vaikų skurdo, kuris nuolat auga ypatingai e, krizės pasiekoj. Ir baigdama iš tiesų noriu palinkėti, jeigu pavyks Lenkijai e, pajudinti ir užbaigti klausimą dėl motinystės atostogų ir antidiskriminacijos direktyvos, tai iš tikrųjų būtų didžiulis, didžiulis pasiekimas ir aš tame tikrai linkiu sėkmės. Tack. Och eh, då går ordet till Mrs. Saborska. Varsågod. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička.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 och då går vi till omröstning. And we start with compromise number two. Vote in favor. Against, abstention adopted. And compromise number three, in favor. Against, abstention adopted. Compromise number four, in favor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 homes that are not functioning. The worst thing for a child with parents not functioning is being at home with that parent instead of in a good, stimulating, stimulating kindergarten. Thank you. Tack Mrs Thompson. Mrs Nicolai, varsågod. Merci Madame la Présidente. Euh, je ne veux pas parler de l'avatar de ce rapport, mais malheureusement, ce, cette nouvelle version euh,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 to formulate our, our special contribution to, to uh, solving and dealing and tackling this issue. Thank you so much. Tack, Mrs. Bauer. Eh, Mrs. Zaborska, varsågod. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za, za všetky pripomienky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 Ir iš tiesų dėkoju poniai Zaborskai už jos parengtą nuomonę. Iš tiesų sutinku su jumis, kad galima parengti daug nuomonių, pranešimų ir dokumentų, tačiau skurdas dėja atskiruose srityse ir atskiruose šalyse nemažėja ir didelį įtaką tam padarė be abejo ir globali ekonominė, finansinė ir kartu ir socialinė krizė. E, bet tai nereiškia, kad mes parlamente neturim e, imtis jokių priemonių ir toliau nenuleidžiant rankų vis tiek stengtis įveikti skurdą. Ir e, Aš galvoju dėl to, kad mūsų komitetas yra moterų ir lyčių lygybės komitetas, mes vis dėlto neturim pamiršti, kalbėdami apie skurdą, ypatingai tai, kad dažniausiai moteris patenka į skurdos pastus. Ir būtent tai pabrėžti reikėtų ir mūsų nuomoniai. E, kitas dalykas, jūs teisingai sutinku su jumis, kad e, mes turim turėti e, tikslius duomenis apie skurdo mastą. Tai yra labai svarbu priimant tam tikrus politinius sprendimus ir juos įgyvendinant. Ir sutinku, kad juos reikia tos tyrimus turėti dėl skurdo pagal lytį, bet manau, kad taip pat svarbu papildant dar ir pagal amžių. Ir čia turiu omeny vyresnio amžiaus moteris. Jeigu mes turėsim tokius duomenis, Tai jeigu jau e, sakom, kad reikia pagal lytį išskirti tyrimus, tai pagal amžių irgi iš tikrųjų tai būtų reikalinga ir naudinga. Toliau e, tikrai siūlyčiau, kad nuomoniai mes, na, e, tokių konkretesnių pasiūlymų šiek tiek įdėtumėm arba atkreiptumėm dar daugiau dėmesį, pavyzdžiui, dėl priemonių skirtų moterų užimtumui, moterų įsitraukimui į verslą. Nes moterų atlyginimo vėlgi nepakenks dar kartą atkreipdėmėsi, kad vis tiek jis mažesnis negu vyrų. Mes turim būtent tą, kaip aš sakau, moterų skurdo aspektą ir priemonės jam įveikti, pabrėžti mūsų nuomoniai. Na ir dar norėčiau taip pat atkreipdėmėsi, kad į skurdą dažniausiai patenka uh, E, šeimos, kurios vienas iš tėvų augina vaikus, arba vienas tėvas, arba viena motina, todėl reikalinga irgi atkreipdėmėsi, kaip mes e, e, kaip valstybėse narėse turi būti numatoma pagalba vienam tėvui arba vienam motinai auginant vaikus ir taip apsisaugant nuo skurdo. Na ir pagaliau manau, kad na, kažkaip užstrigo klausimas dėl mm, pakankamų minimalių pajamų direktyvos, iš tikrųjų, jeigu e, e, nesiryštama rasti sprendimo dėl minimalių pajamų, tai vargu ar E, pasiseks mums veikti ir skurdą, manau, kad tai būtų labai konkreti priemonė ir konkretus sprendimas, paraginimas greičiau tą sprendimą surasti. E, na ir taip pat noriu pasakyti, kad nu, vargu ar galėtume mes pritarti jūsų pateiktai nuomonė, jog reikėtų dar papildomos institucijos komisijoje turėti dar vieną kokią tai e, instituciją ar padalinį prie komisijos pirmininkų kovai su skurdu. Tikrai galvoju, kad tų institucijų Europos komisijos lygmenių yra pakankamai pakankamai, svarbu, kad tik tai jos dirbtų ir vargu ar mūsų žmonės suprastų, kad mes siūlytumėm įsteigti dar papildomą instituciją, kuri kainuotų kas be ko ir tai skurdo tikrai nesumažintų. Manau, kad e, pagrindas tam turėtų e, būti konkrečios priemonės vietos lygmenį, pradedant nuo e, kaimiškų rajonų, kur skurdas yra labai didelis ir būtent paslaugų prieinamumas yra nepakankamas ir vyresnio amžiaus žmonėm, ir neįgaliem žmonėm, tame tarpe tiek vyram, tiek moterim. Todėl dar kartą siūlau į pranešimą įtraukti nuorodą į praeitoj plenariniai e, sesijoje primtą pranešimą dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų ir jų e, prieinamumo, nes tai irgi labai svarbu įveikiant e, skurdą. Na ir iš tikrųjų pritariu jūsų raginimui, kad pagrindinių teisų agentūra turėtų dirbti šioje srityje aktyviau, bet aš siūlyčiau, kad pagrindinių teisų agentūra dirbtų kartu su lyčių lygybės institutu, nes kad būtent tas lyčių lygybės aspektas būtų, būtų aspindi, atspindėtas tuo klausimu ir tada galbūt mums iš tikrųjų e, pavyktų, na, priimant tam tikrus kompromisus, papildant šitą nuomonę, turėtų iš tikrųjų neblogą pranešimą. Ačiū. Varmt tack. Ja, eh, Mrs Thompson, varsågod. Very much, uh, and I also want to thank you for the opinion, uh, which I think it's uh, very good, and I um,